Pan Przewodniczący! Good morning. Witam koleżanki, kolegów. Od... Labas rytas. Sveiki susirinkę. Pradedame. Tęsime mūsų darbą. Ir pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas Pono Vidal Quadras pranešimas dėl dujų tiekimo saugumo. Žodį iš karto suteikiu pranešėjui. Prašau. Gracias, señor presidente. En los últimos años. Ačiū, ponė pirmininkė.